herr präsident! ich darf sie bitten platz zu nehmen. prašau visus susėsti. lapkričio dvidešimt ketvirtą dieną du tūkstančiai šešioliktųjų metų sustabdyta europos parlamento posėdžių plenarinė sesija skelbiu pratęsiama. 24 dienos protokolai ir patvirtinti dokumentai jums išdalinti ir kas nors turite prieštaravimą.